SND ir FDD kreipėsi mm, dėl e, nominacijų komitetuose ir e, delegacijose. E, šios nominacijos bus užžymėtos protokole, jeigu nebus kokių nors komentarų, tai bus, jos bus pat